no friendly. Right, okay. Could you, could you please take your seat? E, prašyčiau visų susėsti. Dabar pradėsime sesiją dėl fiskalinės drausmės, tvarumo, viešųjų finansų. Daug laiko neturime. E, šiek tiek uždėlsėme užtruko per ilgai e, pirmoji sesija. Aš siūlyčiau Jums pasisakyti maždaug po porą minučių, nežinau kiek iš viso žmonių norės pasisakyti, bet girdėjau, kas buvo pasakyta, kiek supratau, kai kam nebuvo suteikta žodžio per pirmąją sesiją, bet aš galbūt nesuteiksiu tiem žmonėms žodžio, nes diskusija buvo kita. Ir e, dar kartą pakelkite kortelę, jeigu norite pasisakyti ir tada jau suteiksiu jums žodį. O jeigu aš dabar paprašysiu iškart pasisakyti pagal tą sąrašą, tai galbūt jūs, jūs visai ne apie tai norėjote kalbėti. E, Pagal šią diskusiją e, dirba, pagal tą temą dirba du Europos parlamento pranešėjai, tai yra susiję e, su šešių priemonių paketų klausimai ir pranešėjai yra Jean-Paul Gozės ir ponė Ferreira, jie trumpai pristatys savo pranešimus e, parlamento E, vardu taip pat e, pasisakys e, du nacionalinių parlamento atstovai, vienas iš Latvijos parlamento ir kitas kolega yra iš Austrijos parlamento, jis taip pat pasisakys. Turiu mintyje poną Krainerį ir poną Reirsą. O Jeigu jūs norite pasisakyti, tai užpildykite tas korteles, o jeigu dar kas iš ankstesnės diskusijos norite kalbėti, irgi parodykite man kokį nors ženklą. Dabar žodis ponui Žempol Gozės. Ačiū pirmininkė. E, gerbiami kolegos, e, ponas Lamasų pristatė pirmąją sesiją, sakė, kad dabar liekame visi tie, kurie esame drausmės e, draugai E, galbūt tai nenuskambėjo pernelyg neigiamai, bet kalbėsime apie dviejų priemonių paket, e, paketą. Tai yra du pasiūlymai, kuriuos e, pateikė komisija papildama šešias ankstesnės priemonės. Aš esu pranešėjęs dėl vieno iš šių klausimų, tai yra ekonominė ir biudžeto priežiūra valstybių narių, kurios gali sudaryti, susidurti su rimtais sunkumais dėl finansinės drausmės ir tai yra Europos eurozonos valstybės ir e, kalbama apie valstybės skolą, su kurios problemomis susiduria Europos Sąjunga. Yra pateikta komisijos pasiūlymų. E, dėl e, biudžeto drausmės aš tikriausiai dabar neturėčiau jums pristatyti daugiau, išsameu. Uh, šių dalykų. Žinome, kad pasiekmes e, gali būti labai rimtos iškilus problemams, ne tik tai ekonominiai, bet ir socialiniai situacijai, užimtumui. Šešių priemonių pakete yra numatytos priemonės ir jas komisijos nuomonė reikėjo sustiprinti, kad būtų galima užtikrinti daugiau stabilumo ir euro, e, augimo eurozonoje, bet val, mums patirtis rodo, kad valstybės narės uh, vis tik tai turės kreiptis dar dėl finansinės pagalbos. E, imtasi taip pat ir prevencinių, matom, manoma, kad e, verta imtis prevencinių tam tikrų veiksmų tokiame etape ir taip pat reikia įvesti tam tikrų papildomų priemonių, taigi buvo pateikti komisijos pasiūlymai, o dabar parlamentas juos ir nagrinėja dėl tų papildomų priemonių. E, komisijos pasiūlymas dabar dėl e, pirmojo teksto. E, jisai neįveda labai didelių pakeitimų. Per pastarąjį susitikimą ECOFIN taryba patvirtino poziciją dėl šio pasiūlymo ir dėl konkrečių pakeitimų komisijos pasiūlymui. Europos e, parlamentas taip pat e, atsižvelgs į e, svarbiausius dalykus, kurie išdėstyti komisijos pasiūlyme. Mes norime, kad tekste atsispindėtų sutarties nuostatos atitinkamos išskyrus auksinę taisyklę, kuri mano nuomonė yra susijusi tik sutarties dalykais ir tam tikra prasme e, bus tarsi akcininkų susitarimas. E, aš pateikiau taip pat keletą pasiūlymų, kuriame, e, kuriuose e, rekomenduoju atsižvelgti į naująją tarpjausinę sutartį, kur, kuri kol kas nepatvirtina. Ekofin taryba paprašė, kad vadovų taryba išsakytų nuomonę dėl komisijos veiksmų sustiprintos priežios srityje. Man atrodo gana keista, kad pradinėme tekste nėra jokios nuorodos į tarybą ir taip pat labai keista, kad e, taryba apie tai nekalba, galbūt tai pražiūrėta reikėtų pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų yra. Baigdamas aš dar pasakysiu, kad vienas pasiūlymas, kuris pateikiamas mano pranešime, e, dėl kurio jau pirmininkų suiga E, pasisakė teigiamai. Tai yra pasiūlymas, e, kuris susijęs su tuo faktu, kad kai kurios valstybės narės dabar e, negali iš tikrųjų atremti spaudimo, jeigu bus papildomos priemonės taikytos. E, reglamentas numato tam tikrą teisinę apsaugą, kaip kad pavyzdžiui privačių bendrovių atžvilgių valstybės narės turėtų turėti tam tikro laiko e, e, atlikti restruktūrizavimą. Tai yra vienas iš pasiūlymų, kuriuos aš pateikiau ir aišku, dėl to bus pasiūlymo bus daug diskutuojama. Mes turime derinti šį pasiūlymą su demokratijos svarbiausiais principais. Labai ačiū. Nustatysim laiką, įjungsim laikrodį, kad matytų žmonės, kiek laiko šneka, kad nekalbėtume tiek ilgai kaip Žan Polis. Toliau ponė Ferreira. Neilgiau kaip penkias minutės. Obrigada, senhora Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip jau minėjo mano kolega Gozes, Europos parlamentas labai aktyviai dalyvavo diskusijose e, su kitomis institucijomis dėl šešių dokumentų paketo. Ir mes galutinėje e, tvirtinimo procedūroje e, siekiame pagrindinių tikslų e, to dokumento. Do, do, tas dokumentų paketas buvo paskelbtas lapkričio 23 dieną ir tuo pačiu metu komisija pateikė kelių reglamentų projektus, e, pagal kuriuos buvo skatinama stiprinti e, eurozonos valstybių narių biudžetų kontrolę. Šiuo metu mes dirbame prie dviejų pranešimų šią temą ir šiuo metu yra kalbama apie tarp vyriausybinį susitarimą, šiuo metu dirbama dėl to tarp vyriausybinio susitarimo, tą jau paminėjo ponas Gose, ir vienas iš mūsų darbo tikslų yra šį susitarimą e, suderinti su kitais teisės aktais, su kitais tekstais, todėl mes kalbėdami apie šių dviejų dokumentų paketą turėtume jį paversti į kažką naudingą. Ponas Gozes jau minėjo, kad dar yra daug ką nuveikti. E, mes čia kalbame apie reglamentą, kuris yra žinomas kaip reglamentas 821 ir komisija čia siūlo e, tą patį tvarkaraštį kaip ir savo biudžeto planavimui. Taip pat e, komisija e, pagal tą dokumentą turėtų galimybę gauti visą informaciją iš, iš nacionalinių e, parlamentų e, apie tai, kad galėtų įvertinti rizikas, kuomet yra nesilaikoma e, biudžeto. Ir ten tame dokumente kalbama apie du tikslus. Visų pirma, yra labai svarbu, kad būtų ši, šie dokumentai būtų priderinti prie e, Europinio semestro. Kita vertus, Europinis semestras turėtų būti priderintas prie nacionalinių biudžetų tvirtinimo procedūros, tačiau kita vertus būtų labai svarbu, kad nacionaliniai parlamentai ne, e, turėtų galimybę įsikišti kažką pasakyti, nes mes čia kalbame apie biudžeto e, proced, tvirtinimo procedūros e, legitimumą. Todėl e, taip yra svarbu, kad būtų suderinti tvarkaraščiai, nes e, tokiu būdu e, tas, ta biudžeto tvirtinimo procedūra galėtų vykti normaliai ir tokiu būdu galiotų demokratija ir, ir tokiu būdu e, nacionaliniai parlamentai galėtų tvirtinti savo biudžetus. Toliau kitas svarbus tikslas yra pusiausvira tarp komisijos ketinimų e, ir ir parlamentų vaidmens stiprinimo. Tačiau kita vertus mes turime kalbėti apie nacionalinio suverenumo apsaugojimą ir taip pat turime kalbėti apie vaidmenį, kurį ateityje vaidins taryba. Nes taryba, tu, būtent taryba turi užtikrinti, kad būtų pusiausvira tarp atskirų valstybių narių ir ES institucijų e, bei kitų institucijų, pavyzdžiui, čia galima paminėti e, nacionalinius parlamentus ir Europos parlamentą ir taip toliau. Toliau trečias tikslas. Būtų labai svarbu veikti nuosekliai. E, biudžeto tvirtinimo procedūra turėtų būti suderinama su rekomendacijomis ir teisės aktais, kurie šiuo metu galioja ES lygmenyje. Nacionalinėme lygmenyje būtų labai svarbu toliau vykdyti nacionalinės reformų programas, taip pat laikyti stabilumo ir konvergencijos programų. O Europos lygmenyje e, būtų vertinami įvairūs ekonomikos rodikliai ES, tai yra kaip yra siekiama ūkio augimo, kaip yra kūriamos darbo vietos, kaip yra. E, šalinami kažkokie disbalansai. E, Europos komisija įvertins kiekvienos valstybės narės biudžeto projektą ir analizuodama tuos biudžeto projektus, ji atkreips dėmesį ne tik į subalansuoto biudžeto tikslą ir jo suderinamumą su konvergencijos planu, e, bet taip pat e, bus labai svarbu, kad tie biudžetų projektai būtų suderinti su rekomendacijomis, kurios teikiamos valstybėms narėms. Na ir baigdama norėčiau pasakyti, kad mes esame įsitikinami ir e, šis klausimas buvo nagrinėjamas pirmininkų suigoje, kad, taigi mes esame įsitikinę, kad tokia sustiprinta kontrolė, sustiprinta priežiūra atskirų valstybių narių biudžetų e, turėtų būti papildoma kitomis koordinavimo priemonėmis, ypač kovojant su valstybių narių įsiskolinimu. Todėl labai svarbu rasti būdą, kaip būtų galima veiksmingiau kovoti su valstybės skolomis. Mums taip pat reikia kažkokio papildomo fondo, toms valstybėms narėms, kurios e, kol kas dar neįtrauktos į naujas programas. Toks būtų ketvirtasis tikslas ir čia Europos parlamente mes sieksime šio ketvirtos tikslo įgyvendinimo ir tikimės, kad laiku baigsime šį darbą. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkė. Toliau suteiksiu žodį ponui Rės iš Latvijos. Prašau. Cienėjamo priekšsēdētājs kundze, cienējamās dāmas, godātie kungi. Pirmininkė, ponios ir ponai, e, fiskalinė konsolidacija, kuri yra palanki augimui, yra neįmanoma. Nėra neįmanoma. Manau, kad atėjo laikas siekti to dalyko, kuris yra įmanomas, nors nėra lengvas pasiekti. Mes E, turėtume galvoti, koks turėtų būti kitas žingsnis įveikiant krizės pasiekmes. Tai yra solidarumo pasireiškimas ir e, tvaraus augimo užtikrinimas valstybėse narėse ir visoje Europoje. E, tvarios reformos, nedarbui sumažinti, augimo užtikrimas taip pat yra vieni svarbiausių es prioritetų. Deja, turiu pasakyti, kad per pastarosius dviejus metus e, nematėme, jog būtų labai daug rezultatų pasiekta. E, struktūrinės reformos, jų gyvenimas yra labai sudėtingas procesas. Aš atstovauju vyriausybei, kuri įveikė krizę ir galiu pasakyti, jog uh, galime įgyvendinti sėkmingai biudžeto konsolidavimą, jeigu sustarsime dėl reformų krypties, jeigu nuosekliai e, dėksime reformas. Ir trečias dalykas, jeigu e, visuomenė pritars reformoms. Šie trys dalykai yra labai svarbus. Turiu uh, pastebėti, kad mums e, Latvijoje pavyko daug ko pasiekti e, po ekonomikos perkaitimo. E, smigome labai staigiai, 17 procentų 2009 metais BVP sumažėjo. Valdžio Dobrovskio vyriausybė pasiūlė konsolidavimo programas ir mes užsitikrinome E, didelį biudžeto deficito sumažinimą. E, BVP augo 5,3 procentais 2011 metais. E, Latvija pasirinko atitinkamą strategiją krizai įveikti ir mums pavyko atsigauti kur kas geriau negu kad buvo prognozuojama. E, vyriausybės deficitas yra dabar mažiau negu 6 procentai. Taigi svarbu yra įgyvendinti deramą fiskalinę konsolidaciją. Tačiau e, viena sėkmės istorija nebūtinai gali būti automatiškai perkelta į kitą šalį. Reikia galvoti apie deramas priemonės E, šešių priemonių paketas buvo patvirtintas pernai Europos komisija e, pateikė ir papildomų e, iniciatyvų, dviejų priemonių paketą, pasiūlymą dėl dviejų priemonių paketo. Manau, kad priemonės skirtos normalizuoti finansiniai padėčiai ateityje sumažins E, galimybės valstybėms narėms susidurti su pernelyg dideliu biudžeto e, deficito perviršiu. Latvija e, baigė vykdyti paramos programą, kurią pasirašė buvome su TVF ir Europos komisija. Svarbiausias dalykas mums neleisti daugiau pinigų, kad, negu kad uždirbame ateityje, negryžti prie tokios praktikos. Turime tris teisėjų, kurios iniciatyvas E, turime galvoti apie dviejų priemonių paketą, apie kitas priemonės ir e, atitinkamai derinti mūsų teisės aktus. Turime užsitikrinti tvarę biudžeto formavimo procedūrą. Turėsime dabar tam tikrą procedūrą, kuri apibrėž biudžetą ateinantiems triems metams. Tai reiškia, kad e, biudžetas bus planuojamas pagal pagrindų, biudžeto pagrindų direktyvą. Ir taip pat e, numatyta e, mūsų teisės aktuose, kad biudžetas bus subalansuotas, kad e, užtikrins e, deramą e, finansų stabilumą šalyje. Taip pat ketinama pakoreguoti tinkamai Latvijos konstituciją, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas ir e, biudžeto drausmi. Trečia iniciatyva e, dėl, e, yra įstatymas dėl finansų drausmės Mes numatysime konkrečias fiskalinės nuostatas e, vidutinės trukmės e, teisės akte ir metinėme biudžeto įstatymę. Detalės skirsis nuo kitų teisėkuros procesų. Mes sieksime suderinti savo teisės aktus su nauja fiskalinė sutartimi Taip pat e, numatysime e, konkrečius e, elementus dėl paskaičiavimo, dėl biudžeto korekcijos mechanizmo. Šiais metais iki birželio siekėme visiškai suderinti mūsų teisės aktus su fiskalinės sutarties nuostatomis. Tikiuosi, kad Šis trumpas pasisakymas jūs įtikino, kad mes e, tikrai galime užsitikrinti konsolidavimą, kuris skatintų ir augimą, bet svarbu, kad ir visuomenė paremtų tokius veiksmus. Dėkui. Mind. Labai ačiū. Priminsiu tik e, gerbėjams dalyviams, kad kol kas tik penkios e, kortelės man atsiūstos pasisakyti. Vadinasi, laiko turim. Ir tikiuosi, kad visi, kurie užsirašė, kalbės e, ne tik apie semestrą. Nes e, jeigu jūs norit pasitikti ankstesnėje diskusijoje, ne dabar, tai galit e, nelaukti pasisakymui laiko, nes aš pagal naują sąrašą sutinku kalbėti. Dabar Austrijos nacionalinės tarybos atstovų žodis. Ačiū kolegos. Per pastarosius trejus su pusę metų mes, nacionalinių parlamentų nariai, Ieškome teisingų atsakymų labai intensyviai finansiniai krizai išspręsti. 2008 metais Europa ir visas pasaulis įkrito į tą krizės duobę. Finansų krizė virto ekonomikos krizė visose valstybėse narise ir daugelį Europos regionų ta krizė virto socialinė, nes e, nedarbo lygis labai didelis, ypač tarp jaunimo. Lygiai taip pat atsirado valstybės skolos krizė. Finansų krizės pagrindinė priežastis, bent jau kaip aš matau, yra pirmiausia nereguliuojamas finansų rinkos, toliau e, disbalansas tarp eurozonos ekonomikų ir nevienodas turto pasidalėjimas ir pajamų pasidalėjimas mūsų visuomenėse. Pirmiausia, dėl nereguliuojamų finansų rinkų. Manau, kad mes ėmėmės daug svarbių žingsnių, kad būtų geriau reguliuojama uh, E, finansų sistemą negu krizė. Dabar e, nemažai priemonių yra rengiama, tačiau viena svarbi priemonė, vienas konkretus veikimo būdas dar e, nėra įgyvenintas. Turiu galvoje finansinių mokesčių, e, operacijų mokestį. E, tai e, turime prisiminti, kad finansų sektorius turi prisidėti prie e, tos žalos, kuri buvo padaryta mūsų visuomenėms dėl finansų krizės. E, Kitas dalykas e, - disbalansas tarp mūsų ekonomikų. E, šešių dokumentų paketas ar dviejų dokumentų paketas ar fiskalinis paketas yra labai svarbus dokumentai e, kuriais bus galima gerinti skaidrumą valstybių tarpe, padidinti pasitikėjimą tarp šalių ir sustiprinti stebėseną. Tačiau man atrodo, kad tos priemonės įgaus prasmės tik tada, jeigu tos, tas sustiprintas pasitikėjimas, skaidrumas ir priežiūra bus panaudojami e, keičiant valstybių finansavimą ar refinansavimą. Ar tai bus daroma per legacijas, ar Europos centrinio banko finansavimą, ar per uh, E, Europos e, per Tarptautinių valiutų fondą netaip jau yra svarbu. E, greičiau reikėtų galvoti apie palūkanų normų ap saugojimą, apginimą ir nepriklausomybę nuo finansinių rinkų finansuojant mūsų valstybės. Trečias dalykas - nevienodas turto ir pajamų paskirsimas. Čia, manau, mes esame mažiausiai nuveikę. Nors skirtumas tarp turtingiausių ir skurdžiausių mūsų visuomenėje vis didėja, mes vis dar apmokestiname E, darbo jėgą daugiau negu kapitalą ir turtą. Mes turėtume koordinuoti strategijas, e, kad e, turtingiausias vienas procentas mūsų visuomenėse sumokėtų didžiausią dalį. Finansinių operacijų mokestis bus dalis E, tokių priemonių, tokių veiksmų, bet to nepakanka, reikia pagreitinti šį procesą. Jeigu pažvelgtumėte paskutinę didžiąją finansų krizę ir tai, kaip e, iš jos išbrido Junktinės Amerikos valstijos, tai pamatytumėt, kad e, vienas iš pagrindinių veiksmų, priemonių buvo būtent tas, kad vienas procentas turtingiausių žmonių mokėjo didžiausią mokestį. Ir žmonės tu, Junktinės Amerikos e, valstijose, kurie turėjo didžiausias pajamas, mokėjo daugiausiai, net 70-80 procentų tų, kurie yra neturtingiausių. Turime ieškoti teisingesnės e, apmokestinimo sistemos tarp skurdžiausių ir turtingiausių. Kitas dalykas. E, labai svarbių veiksmų yra imtasi mažinant balanso skirtumus, bet E, labiausiai norėčiau akcentuoti būtinybę įvesti finansinių operacijų mokestį, toliau siekti nepriklausomybę nuo finansų rinkų ir trečias dalykas e, - vienas procentas turtingiausių turi mokėti daugiausiai. Paskutinis dalykas - valstybės skolos krizės išvengsime tik tai užtikrinami ekonomikos augimą ir sukurdami daugiau darbo vietų, o ne įvesdami biudžetinę drausmę. Tai yra labai svarbu nacionaliniai parlamentai apie tai turėtų galvoti. Lygiai taip pat yra svarbu valstybėse užtikrinti ekonomikos augimą ir e, nedidinti e, nedarbo lygio, jį mažinti. Mano valstybėje nedarbo lygis yra palyginus nedidelis, bet man atrodo, jis vis tiek yra per daug aukštas. Jeigu leistumėt, norėčiau pakomentuoti vieną interviu. Europos centrinio banko aukštas pareigūnas neseniai e, tą interviu davė Wall Street Journal leidiniui. Jis sakė, kad Europos socialinės gerovės modelis žlugo. Aš nemanau, kad taip yra. Priešingai, tose valstybėse, kur e, socialinės gerovės modelis yra tvirtas, krizė e, smogė kur kas švelniau negu kitur. Ir kitas dalykas E, aš nemanau, kad artėjantis rinkimai būtų kokia nors problema ar rizika. Priešingai, aš sakyčiau, kad didesnė problema būtų, jeigu nertėtų jokie rinkimai, nes aš esu demokratas. Trečias dalykas, aš iš ryto neskaitau akcijų biržų pokyčių aš greičiau pažiūriu į nedarbo lygio sviravimus, o ne į uh, vertybinių popierių sviravimus. Okay, Ačiū. O dabar galime pereiti prie pasisakymų iš salės. Dabar džiaugiuosi, kad visi užsirašyti yra iš nacionalinių parlamentų, nes mums būtent to reikia. Mūsų pranešėjams yra reikalinga jų nuomonė. Dabar jau dvigubai daugiau atsirado norinčių pasakyti. Jeigu kas nors nori dar užsirašyti kalbėjimui, tai e, galite padaryti. Pirmiausia, Filip Martinį iš Prancūzijos senato. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, turiu du klausimus e, poniai Ferreirai. E, pirmiausiai dėl valstybės skolos valstybėse, kuriuoms dar neiškilo rimtų problemų. Aš nežinau, kaip bus su jomis, kai bus taikomos naujosios taisyklės joms. Pirmininkė, taip pat norėčiau pabrėžti, kaip mano nuomonė yra svarbu e, įgyvendinti uh, biudžeto planą uh, ateinantiems metams. Uh, jisai turi būti pateiktas iki 15 spalio dienos, o vidutinės trukmės laikotarpio biudžeto planas turi būti pateiktas vėliausiai balandžio 15 dieną. Dėl metinio biudžeto plano. Reikia suprasti, kad procesas gali turėti tiesioginių pasiekmių, nereikia čia būti šokiruotiems, e, jis gali turėti nacionaliniam teisėkros procesui tiesioginių pasiekmių. E, vyriausybė, kuri pateikia biudžetą parlamentui, e, rudenį gali jį keisti iki diskusijų pabaigos, iki svarstymų pabaigos. Aš norėčiau, kad būtų kai kas patikslinta. E, kitiems metams, e, dėl kitų metų biudžeto ir dėl to, kas yra pasakyta pasiūlymuose, ES atitinkamos kompetentingos institucijos turėtų žinoti ne tik tai apie tai, kaip e, evoliucionuos e, išlaidos biudžeto, bet taip pat turi žinoti apie sąlygas, kuriomis buvo, bus atliekamos e, daromos išlaidos. Ir taip pat bus žiūrima, ar atitinka tie pasiūlymai tam tikras normas ir reikės taip pat pateikti dokumentą pagal atskirą kategoriją, pagrindžiant kiekvienas e, išlaidas. Ar jūs galėtumėte konkrečiau apie tai pasisakyti? Mes Prancūzijoje e, turime tam tikrą e, ypatingą situaciją, nes kasmet e, yra patvirtami du biudžeto įstatymai, vienas dėl e, E, nacionalinio biudžeto, o kitas yra socialinės apsaugos sistemos finansavimo įstatymas. E, man atrodo, kad tai yra toks ypatingas dalykas ir norėčiau paklausti, kaip reikėtų e, atsižvelgti šiuos du dalykus biudžeto plane. Ar komisija E, žiūrės e, bendrai į tuos dokumentus, ypač pajamas ir kaip bus e, vertinamas tas plan, pagal planą tie įstatymai. Dar kitas dalykas susijęs su biudžeto planavimu. Aš nesupratau tekste to dalyko kalbama apie skirtumą tarp vidutinės trukmės biudžeto plano ir stabilumo programos iki šiol veikusios. Ar galima sakyti, kad vienas pakeis kitą ir kokie yra metodologijos skirtumai tarp tų dviejų dokumentų. Dėkui Jums uždėmesi. Uh, Labai ačiū. Būtų labai naudinga, jeigu e, turite pasiūlymų, tai ir juos išsakytumėt greta klausimų. Ir jeigu liks laiko, mes paskui ir klausimus, ir pasiūlymus vertinsim. Toliau Linda Harrison iš Junktinės karalystės ES ekonominių reikalų pakomitečio e, vadovė Lordų rūmose. Ponas, atsiprašau. Aš pirmiausia norėčiau pakomentuoti Europos semestrą. Uh, Aš esu opozicijos e, narys, bet Europos ministro Davido Ludingtono e, vardu, kuris yra dabartinės e, Britanijos vyriausybės narys, aš sveikinu Europos semestro idėją. Aš IMAK komiteto uh, narys esu buvęs Europos parlamente. Ir tada mes kalbėdavome apie plačiasis ekonomikos gairės. Aš įsivaizduoju, kad Europos semestras yra tiesiog to paties projekto patobulinimas, kuris e, tas projektas nebuvo iki galo įgyvendintas. Praėjusiu metu kovo mėnesį mes paskelbėm pirmąją ataskaitą apie finansų krizę. Nusprendėme, kad e, nepakanka politinio ryštingumo. Taip pat manėme, kad nėra gerai e, toliau spirti valstybei, kuri ir taip jau yra nusmukusi. E, nu, e, gyvena sudėtingą padėtį. Ir vėliau praėjusį mėnesį buvo paskeipta, paskelbta kita ataskaita, jūs pati buvot liudininkė. Ten buvo pasakyta, kad e, ekonomikos augimas ir konkurencingumas turi būti iš esmės prioritetai priorite, e, iškeliami kaip prioritetai Europos Sąjungoje. Anksčiau e, pirmininkas Baroso kalbėjo apie vieningos rinkos konsolidavimą. Mes, vyriausybės, kalbėdami apie ekonomikos augimą, turėtumėm griežtai reikalauti, kad būtų išbaigta vieninga rinka. Jeigu tas būtų buvę padaryta anksčiau, tai dabar tokių bėdų neturėtumėm. Kitoje savo ataskaitoje mes e, žvelgiame Europos centrinį banką. E, ma, tai, kad yra skolinama dviem bankams, kurie mūsų nuomonė yra beviltiški, e, nėra labai sveikintinas dalykas, bet Europos centrinis bankas neperžingė savo įgaliojimo ribų. E, vertinant euro obligacijas, matom, kad ta idėja dabar paslaptingai buvo iššimta iš diskusijų ir e, pirmininkas Baroso kalbėjo apie apie projektinės obligacijas. Mes manom, kad tai būtų sveikintina ir tai leistų uh, atkurti Europos konkurencingumą, ekonomikos konkurencingumą. E, mes e, pasisakome už e, tą trijų dokumentų paketą, pagal kurį Graikija būtų gelbėjim, ar tai bus vienas trilijonas, ar du trilijonai, ar 750 milijardų, kaip kad buvo pavrašta, bet tai yra reikalinga, kad ta valstybė būtų konsolizuota. Nors Junktinės karalystės vyriausybė nusprendė ne pritarti 27 e, valstybių narių e, fiskalinės drausmės susitarimui, lordų rūmai mano, kad nėra priežasties taip elgtis. Ir Junktinės karalystės vyriausybė atrodo pergyvena, kad vieningos rinkos integralumui gali iškilti grėsmė E, o Junktinė karalystė turi ypatingų interesų toje rinkoje. Mes manome, kad rinka būtų tik apsaugota, jeigu būtų priimtas sprendimas 27 valstybių narių lygių. Mes nežinome, e, kodėl Junktinės karalystės vyriausybė pasielgė taip, bet mes manom, kad kai kurios rytis, tokios kaip finansų paslaugos arba finansų operacijų mokestis, e, E, jeigu būtų sutvarkytos, galėtų padėti surinkti daugiau nuosavų išteklių. Mes norėtumėm išgirsti iš pirmininko Baroso, kodėl jis pasisakė prieš. E, ar jis gavo tokį ekonominio direktorato ir biudžeto direktorato patarimą? Koks yra bendras poveikio vertinimas? E, turiu galvoje tą finansinių operacijų mokesčio pasiūlymą praeitą e, savaitę komisijos narys šiame ta buvo mano komitete ir jis sakė, kad ga, buvo iškelta e, tokia idėja kopijuoti žyminį mokestį, kuris Junktinėje karalystėje egzistuoja. E, toliau suverenios kreditų reitingavimo tarnybos. Mes žiūrime į komisijos pasiūlymus ir manom, kad nebūtų gerai, jeigu tokios agentūros būtų steigiamos Europos Sąjungoje. Todėl, baigdamas, noriu pasakyti, kad mes savo ataskaitą apie daugiametę finansų programą e, skelbsime. Tas biudžetas turi mobilizuoti Europą, e, turi būti užtikrinamas tam tikras lankstumas, kad Europos 2020 vizija e, nesugriautų tokių dalykų kaip sanglaudos fondas. Be to reikia geresnio Europos pridėtinės vertės apibrėžimo, kad mes galiau, geriau suprastume, kodėl e, yra reikalingi tam tikri veiksmai Europos lygių greta nacionalinių biudžetų. Dėkuoju. Jeigu visi taip ilgai kalbėsime, tai nebesulauksime atsakymų. Bet E, reikėjo išklausyti, ką Jūs norite pasakyti. Dabar norėčiau pakviesti Eduardo Kabriatą, Portugalijos atstovą, kuris yra biudžeto komiteto pirmininkas. Kabritas tik tai. E, gerbiami Europos parlamento, nacionalinių parlamentų atstovai. Aš pritariu tam, ką sakė pirmininkas Lamasur praeitos sesijos pabaigoje Aš norėčiau paklausti, e, jūsų kai ko ir pasakyti, kad Portugalijos parlamentas labai daug dėmesio skiria Europos reikalams. Mūsų komitetas išanalizavo šešių priemonių paketą. E, su ponė Ferreira e, dirbome kartu, taip pat nagrinėjome dviejų pasiūlymų paketą neseniai pateiktą E, mūsų šalyje egzistuoja platus konsensus socialinis ir politinis dėl investicijų plano, e, dėl kurio dėrėjusi ankstesnė vyriausybė. Taip pat mes suprantame, kas yra labiau reikalinga negu kas kita tokie susitikimai kaip šiandienis dėl to yra labai svarbus. Europos semestras turi užtikrinti, kad daugiau Europos turėtume ir užtikrintume uh, geresnės priemonės. Mums reikia europinio atsako, ne tik tai e, airių, graikų, ispanų e, atskiro atsako, sprendžiant problemas, reikia europinio požiūrio, sprendžiant problemas, mažiau nacionalizmo, reikia geriau koordinuoti mūsų politiką, daugiau solidarumo demonstruoti ir e, mažiau atsiskirti vieniems nuo kitų. ir taip pat mažiau gal galvoti apie atskirus nacionalinius prioritetus. E, bus e, šią savaitę tvirtinama nauja sutartis e, dėl biudžeto drausmės. Dėl šešių priemonių, dviejų priemonių paketo egzistuoja tam tikras disbalansas. Dar nelik daug dėmesio skiriama biudžeto pusiausvirai turime galvoti, kaip labiau derinti mokesčių fiskalinę politiką. Šiuo metu daug bendrovių kotiruojamų biržose perkelia savo e, registruotas buveinės į mokesčių rojaus zonas ar kitas e, trečiasias šalis nepakankamai dėmesio skiriama augimo užimtumo skalinimui ir reikia taip pat daugiau galvoti apie tai, ką daryti su didėjančiu nedarbu. Reikia galvoti, kaip e, panašiai priimti priemonės kaip ir finansų sektoriaus srityje darbo e, rinkos e, problemams spręsti. Reikia bendrų Europos pastangų, kad būtų galima užtikrinti, jog būtų taikomas finansinių sandorių mokestis, taip pat nepamirškime euro projektinių obligacijų ir reikia Tai yra e, komisijos pirmininko mintis, labai svarbus dalykas, bet e, visos priemonės bus prasmingos tik tai tada, kai bus galima kalbėti apie daugiau Europos, didesnį, stipresnį europinį aspektą ir jeigu bus išvengta tolesnių e, pasidalyjimų. Mes uh, turime prisiminti, kad didžiosios valstybės narės pirmosios pažydė stabilumo ir augimo e, paktą. E, septynios valstybės narės, o dabar sakoma, kad visos ekonominės e, problemos yra tik mažų valstybių, kaip kad Portugalija problema. Mes turėtume sieti taupimo priemonės su priemonėmis, kurios skatintų augimą ir užimtumą. Užimtumą mums reikia subalansuoto biudžeto, reikia daugiau taip pat ir kitų priemonių, kurios prisidėtų prie augimo. Dėkoju. Toliau Rumunijos senato atstovas ponas Voskanjan. Jis yra ekonomikos komiteto pirmininkas. Negalėjau teisingai nei ištarti, nei perskaityti jūsų pavardės. Tai yra armeniška pavardė, sako kalbėtojas. Aš asmeniškai manau, kad reikia kalbėti apie dviejų ir šešių dokumentų paketus e, sąsajoje su fiskalinės drausmės sutartimi, kadangi e, tos fiskalinės drausmės sutarties padariniai bus E, labai svarbus artimiausiai ateičiai. Aš noriu padėkoti už šią diskusiją, nes turiu prisipažinti, kad mūsų valstybėse tokių diskusijų nevyksta. Galbūt galėtumėm paaiškinti e, šios sutarties e, turinį, nes jis mums nėra visiškai aiškus. Pavyzdžiui, ką reiškia trečiame straipsnėje minimas medium run arba kaip veikia procedūros pagal septintą straipsnį norėčiau iškelti kitą klausimą. Šis sutartis labai svarbi, nes joje yra e, propaguojami du nauji labai svarbus rodikliai. Kol kas jie nėra labai gerai apibriešti. Pirmiausia, struktūrinis deficitas. Aš TVF ir Europos tarybos duomenys stebėjau ir matau, kad jie labai skiriasi. Visų valstybių struktūrinis deficitas labai skiriasi. Pavyzdžiui, mano valstybėje E, skirtumai yra labai dideli. 2008 ir 2009 metais 1,5 procentais BVP skiriasi duomenys e, pateikti TVF ir Europos komisijos. Vadinasi, metodika nėra aiški. Jeigu kalbam apie 0,5 procentų struktūrinį deficitą, tai turime suvienodinti metodiką, kaip skaičiai tie yra pasiekiami. Ir mm, skaičiai turi būti labai tikslus. Kitas dalykas Mano nuomonė, vienas iš svarbiausių rodiklių yra galimas BVP, potencialus BVP, nes viskas yra susijęs su tuo pagrindinė savoka. Galimas BVP ar e, produkcijos skirtumai. Mes neturime metodikos, kaip galėtume įvertinti galimą BVP. Pavyzdžiui, mano valstybėje, jeigu pažvelgtumėt į tai, kad e, turime 2 procentų potencialų BVP, tai iš, mes kompromituojame valstybės raidos galimybės ateityje. Mes ES stojame tam, kad pagerėtų gyvenimo lygis mano valstybėje, kad mes mm, mažiau skirtumėmės nuo išsivyščiusių ES šalių. Dabar aš nebeįsivaizduoju, kaip mes galėtumėm tą padaryti, jeigu nustatytos tokios nuostatos, kokias čia matome. Mano klausimas būtų toks. Uh, kai kalbėjome apie fiskalinės drausmės susitarimą, kai jūs kalbėjote apie tai, ar buvo atsižvelgta į poveikio scenarius kiekvienai nacionaliniai valstybei, kaip tas drausmės susitarimas e, veiks viena ar kitoje valstybėje ir kaip keisis struktūrinis deficitas. Aš turiu galvoje ne tik nominalią konvergenciją, konvergenciją bet ir realią konvergenciją e, tikruoju metu. UK. Toliau grįžtam prie Junktinės karalystės bendruomenių rūmai. Ponas Cash. Thank you. Uh, Thank you very much. Thank you very much. Uh, dėkoju, pirmininkė. Uh, iš tikrųjų, man labiausiai rūpi prievartos dalykai. Tai yra susijęs tuo, ką aš sakiau anksčiau. Manau, kad nacionaliniams parlamentams šie dalykai yra labai svarbus. Uh, nemanau, kad e, e, mes tik tai vienintelis jungtinės karystės parlamentas esame surūpinę e, ir norime užtikrinti, kad mokesčių išlaidų klausimai turėtų likti nacionalinių parlamentų prerogatyva. Žmonės renka visuotinių rinkimų metu savo parlamentus būtent tam tikslui. Aš pasižiūrėjau į dokumentą, kurį išleido Europos parlamentas. Nežinau, ar kas nors dar uh, skaitė tą dokumentą, bet uh, jie kalba tame dokumente apie Europos finansų konferenciją. Sakoma, kad ilgos sudėtingos delikačios dėrybos e, suteiks tam tikrą finansinį statusą Europos e, Sąjungai. Būkite budrus sakoma, kad valstybių narių ministrai e, turėtų e, kalbėti Europos parlamente apie savo prievolę susijusią su Europos sąjungos dalykais. Taip pat sakoma, kad nacionaliniai ministrai e, yra atskaitingi tik nacionaliniams parlamentams. Taigi, Primant įstatymus pagal tam tikrą mechanizmą, e, teisės aktus pagal tam tikrą e, mechanizmą, kuris iš esmės yra nedemokratiškas. Aš dar nepaminėjau kvalifikuotos e, balsų daugumos. Taigi priimamas sprendimas koordinuoti mokesčių politikai ir tai yra išskirtinis, visiškai išskirtinis nacionalinių parlamentų kompetencijos dalykas. Pirmiausiai, Tai yra ši problema. O antras dalykas e, - priežiūra, kurią matome Graikijos e, atžvilgiu e, ir jos priežastys. Taip pat prieimimas Graikijos į Europos Sąjungą. E, dešimtajame dešimtmetyje viskas yra gerai užfiksuota ir daug žmonių galvoja, kad e, Graikija iš vis neturėjo būti priimta į eurozoną. Bet e, taip jau atsitiko ir taip pat reikia galvoti apie finansų įstaigų vaidmenį ir apie tai, kad šalis e, pritarė tam, o tai sukėlė problemą, kurią mes turime spręsti dabar. E, prievarta, kuri dabar e, naudojama tam, kad išsiektume košę, kurią sukūrė dabartinės sutartys, e, kūrė technokratinės vyriausybės, technokratinius ministrus, o ne renkamos vyriausybės dirba. Tai yra dar viena problema. Ponas Barosas sakė, kad jis yra išrinktas, e, kad jį išrinko pagal tam tinka, tikrą procedūrą. Bet dar pasakysiu, kad ekonominiai metodai, kurie yra taikomi, nėra susijęs su metodologija, yra susijęs su procesais, jų veikimu. Niekas nesigilina į priežastis, kodėl susidarė problemos. Ir bijau, kad augimo problema nebus išspręsta, jeigu mes neliberalizuosime priemonių, jeigu nedau, nesuteiksime e, paskatų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat dabar sakom, kad reikia vis daugiau, daugiau ir daugiau pinigų, bet e, tai ne, nepakeis finansų sistemos, kuri dabar yra kritikuojama ir kuri iš tikrųjų yra nusipelniusi kritikos. E, pasiūlymai dėl finansinių sandorių mokesčio bendro pelno, bendros pelno mokesčio bazės neišspręs problemų. E, Man atrodo, kad mes matysime tai dar daugiau e, neramumų, e, netvarkos, smurto. Nežinau, ar bus pakrypta labiau į kraštutinę kairę ar kraštutinę dešinę. E, rytoj mes dar kalbėsime apie politikos priemonės, kurios, sakoma, užtikrins stabilumą, derinimą veiksmų augimą vis E, praščiau bus valdoma, vis e, daugiau skirtingų nuomonių pasigirs ir mes turime spręsti problemą praktiškai. Tai yra e, paprasta problema - trūksta demokratijos ir aš iš šio susitikimo nematau jokių požymių, kad kas nors rimtai kalbėtų apie rimtas egzistuojančias problemas, kurios kyla dėl dabartinių sutarčių Dėkui, aš žinau, kad e, jūs norite atsakyti dėl dialogo, o dabar ponas Glaveckas, Lietuvos atstovas. Jis yra biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Here... Okay, um, I'll put that to one side. Tada atidedu jo pavardę į šoną ir suteikiu žodį Čekijos Respublikos senato atstovui, ponui Ševzik, kuris yra atsakingas už ES reikalų komitetą. Ačiū. Dėkoju, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mus į šį posėdį ir esu įsitikinęs, kad mes Šias diskusijas pratesime artėjančiame Kozak susitikime ir taip pat kitose nacionalinių parlamentarų susitikimuose su Europos parlamento nariais. Aš čia e, atstovauju tarsi e, dviem institucijoms. Visų pirma, e, vyriausybės partija ir e, antrąją pagal dydį partiją senate. Kaip žinote, Čekijos Respublika nepasirašė fiskalinių priemonių paketo, tačiau mes rengėme įstatymą, kuris sieks tokios pačios fiskalinės drausmės, nes Čekijos Respublikoje jau seniai vyksta diskusijos dėl fiskalinės e, drausmės. Jos prasidėjo dar prieš Graikijos krizę. Jau 2000 metais mes turėjome rimtų problemų savo bankų sektoriuje. Kai kurie bankai buvo labai įsiskolinę. Ir mes turėjome pradėti spręsti tas problemas jau labai anksti. Todėl norėčiau pabrėžti, kad tas procesas buvo labai skausmingas ir mes neprašėme nei ES, nei ECOFINO pagalbos, mes patys sugebėjome išspręsti tas problemas. Ir mes iš tiesų tokiu būdu sugebėjome taip pat ir padėti e, kitoms valstybėms narėms per e, TVF e, fondą. Aš panašiai kaip ponas Keš turiu tam tikrų, e, tam, tam, tam tikrų e, skeptiškų nuomonių apie tai, e, ar europinis semestras turėtų mums diktuoti, ką mes turime daryti. Man atrodo, kad e, vienas iš ES privalumų yra e, konkurencingumas, kas gali pasiūlyti geriausias sąlygas. E, solidarumas neišspręs krez, e, krizės. Pagrindinis būdas, kaip būtų galima išspręsti krizę, reikia didinti e, konkurencingumą. Reikia kiek įmanoma daugiau darbo vietų sukurti ir tai atitinka S2020 strategiją, daugiau darbo vietų, e, ūkio augimas susijęs su moksliniais, moksliniais procesais. Mes turime pašalinti tas kliūtis, kurios dar egzistuoja vidaus rinkoje. Ir tokiu būdu galėsime pasiekti Europinės integracijos. Esu įsitikinęs, kad Europos parlamentas e, džiaugiasi tuo, kad keletas papildomų e, eurų bus uždirbta iš finansinių sandorių apmokestinimo, bet aš pats galiu pasakyti, kad aš skeptiškai vertinu šį mokest, mokestį. mokestį E, man problemas kelia taip pat ir diskusijos dėl šio klausimo. Aš nežinau, ar mes turime apmokestinti sėkmę. Dėkoju. <clears throat> Dėkoju. Toliau iš Airijos senato ponas Tomas Byrne. Dėkoju. Pone pirmininkė, pasakysiu porą pastabų e, iš mūsų situacijos ir mūsų patirties. Kaip žinote, Airijos fiskalinė situacija e, buvo pakankamai gera per e, visą mūsų narystės ES laikotarpį iki 2008 metų, kai 2000 ir kai 2008 metais mes kreipėmės į TVF dėl, dėl paramos, bet iki to laiko mes puikiai susitvarkėme su savo ekonomika ir tą reikia pabrėžti. Taip pat reikia pabrėžti, kad mes visi ES turėtume grįžti prie e, ūkio augimo, prie ekonomikos augimo ir turime kovoti su e, nedarbu, ypač jaunimo nedarbu. Kalbant apie fiskalinių priemonių paketą, mūsų Airijos situacija yra specifinė dėl referendumo. Ir mes siekiame fiskalinės drausmės ir taip pat siekiame ūkio augimo. Taip pat yra, reikia pabrėžti, kad vykdoma fiskalinė kontrolė, bet nėra fiskalinės sąjungos, o fiskalinė e, sąjunga galėtų padėti spręsti problemas mes kol kas neturime bendrų finansinių taisyklių Europoje, kurios būtų susijęs su fiskalinė priežiūra. Ir manau, kad tai yra esminė problema. Taip pat manau, kad mes turime siekti didesnės demokratijos, skatinti demokratiją. Ir tame dviejų dokumentų pakete E, iš tiesų jis tas pa paketas netitinka radikalių pokyčių Airijos. Airijos biudžeto tvirtinimo procesas iš tiesų yra labai demokratiškas. Ir iš tiesų mes daugelį metų didžiulį dėmesį parlamente skiriame biudžetui. E, aišku, mes turime šiek tiek prastos patirties iš praėjusių metų ir galbūt būtent dėl to reikia kažkokių taisyklių, bet manau, kad svarbiausia pabrėžti, kad Airijos biudžeto tvirtinimo procedūra yra tikrai demokratinė procedūra. Uh, uh, Ačiū. Toliau Bulgarijos ekonominės politikos komiteto vicepirmininkas ponas Nikolov. Уважаеми колеги, а, искам. А... Колегос, norėčiau pasakyti, kad Bulgarijos parlamentas suteikė įgaliojimą mūsų vyriausybei, kad būtų derimasi dėl uh, E, augimo ir stabilumo pakto. Su viena sąlyga, kad ES nebus suvienodinti mokesčiai. Ir e, nebus suvienodinta apmokestinimo politika. Jau 2010 metais Bulgarijoje e, buvo pakeistas biudžeto įstatymas. dabar jau yra nustatytas 33,5 procentų e, deficitas nuo BVP. Nors stabilumo paktas e, prieš tai buvo aptartas Bulgarijoje, mūsų visuomenė e, abejojo dėl tam tikrų priemonių. Ir mes čia pasiekėme bendrą poziciją. Mokesčių suderinimas ES reikštų konkurencingumo praradimą ir mes negalėsime pasiekti tikslų, kurie yra numatyti atitinkamuose konvergencijos programuose. Dar prieš 2008 metus Bulgarija turėjo gerą fiskalinę politiką ir biudžeto deficitas tada sumažėjo, o dabar 2011 metais galvojame, kad biudžetas gali siekti 1,3 procentų, įsiskolinimas sieks 19 procentų. Ir visos tos fiskalinės taisyklės tik sukurs didesnę naštą Bulgarijos piliečiams. Vienas mūsų pagrindinių partnerių, Graikija, išgyvena labai rimtą ekonomikos nuosmukį. Vadinasi, Bulgarija turės imtis priemonių ekonomikai restruktūrizuoti. Ir e, turime mažinti e, namosios sąskaitos deficitą. Dabar yra 1,8 procentai e, tas deficitas. Dėl vadinamų nedrausmingų valstybių, aš manau štai ką. Ar nereikėtų ieškoti būdų skatinti valstybės elgtis, e, sekti pavyzdingų valstybių pavyzdžių. Aš turiu galvoje fiskalinę drausmę. Jūs puikiai žinote, kad, e, kad ir kokios fiskalinės priemonės būtų priimtos, mes Bulgarijoje neturime pakankamo E, mechanizmo ekonomikos augimui sustiprinti. Dabar Bulgarija yra traktuojama kaip e, e, valstybė, kurios ekonomika auga sparčiausiai, tarp greičiausiai augančių valstybių mes esame. Bet nemanau, kad priemonės skatinti e, valstybės, e, kokias turime dabar, yra pakankamos. Europos komisijos siūlomos priemonės ne visur yra priimamos. Ar jūs galėtumėte atsakyti, kaip tai įtakos biudžeto procedūrą? Ačiū dabar iš Europos parlamento Silvijai. Ponas Keš atrodo išėjo. Uh, bet aš esu tikras, kad kas nors e, jam pasakys, ką jūs išsakysite. Thank you, Sharon. Well, that... Ačiū pirmininkė. Apmaudu, kad ponas Kešas išvyko, nes mes būtent ir norime išvengti tokių situacijų, kai žmonės nediskutuoja tarpusavėje. Aš buvau pranešė dėl teksto vieno, kuris vadinamas ekonominiu e, dialogu. Ir e, ekonominio dialogo tikslas labai svarbus. Ekonomistai savo, kad reikia atsižvelgti į e, nacionalinės politikos e, pas, papildomus aspektus. Ir mes dabar neturime galimybės e, diskutuoti. Aš kalbu apie diskutavimą, nes nėra atskaitomybės ir kontrolės. Taigi finansų ministrai turi galimybę atvykti ir paaiškinti, ką jie daro savo šalyse. Ir Ko jūs bijote? Ar galite paklausti pono Kešo, ko jis bijo? Kodėl jisai galvoja, kad demokratija, diskusijos, vieši debatai turi likti tik tai valstybėse narėse e, pasaulyje, kur tarpusavio priklausomybė yra realybė. Jeigu mes priimsime neteisingus sprendimus, tai sitis Londone gali išlūkti. Jeigu kas nors kitas, ką nors blogai padarys, tai jums gali tekti taikstyti su pasiekmėmis. Paprasčiausiai reikia galvoti, koks yra pasaulis, kad viskas yra tarpusavėje susiję, kad žmonės, kurie priklauso tai pačiai sąjungai, pagal sutartis, kurias bendruomenių rūmai yra ratifikavę, galime diskutuoti. Gaila, kad e, nėra dabar su ko diskutuoti žmogaus, parlamento nario, kuris paprasčiausiai e, išėjo iš salės. Dabar Belgijos eilė. Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas ponas Gjörkins. Pone, atsiprašau. Džiaugiuosi, kad kalbame apie tuos dalykus. Aš priklausau opozicijai. Kaip žinia, mes e, daugumą belgų esame už Europos Sąjungą ir už labiau suderintą politiką, bet e, dėl ekonominio aplinkos saugos, fiskalinio derinimo dalykų vis tiek nuomonės e, yra skirtingos. E, jūs kalbėjote apie darbą, kurį atlieka parlamentas, pranešėjai pristatė savo klausimus. E, turiu galvoje dviejų reglamentų projektus. Reikėtų, kad būtų nepamirštama ir tai, kaip valstybės narės e, yra sudarę sutarimus su savo socialiniais partneriais e, dėl atlyginimų. Taip pat reikėtų e, išlaikyti viešasias paslaugas, nestatyti jų į pavojų dėl e, rodiklių, kurie bus taikomi priežiūros mechanizme, kurį kūrė komisija. Taip pat reikėtų žinoti, koks yra laiko grafikas Pirmiausiai dėl to, kad nacionaliniai parlamentai e, dalyvauja diskusijose dėl nacionalinių parlamentų, kad jie e, paskui suteltų tam tikras e, žinias. Ir taip pat reikia atsižvelgti ir į federalinės valstybės, kitas valstybės, dėl to labai svarbus yra laiko klausimas. E, dėl tikslų ir elementų, į kurias atsižvelgiama reikia taip pat e, vienodai vertinti biudžeto ir socialinius aplinkos saugos užimtumo kovos su nedarbu elementus. Taip pat e, man susidarys vis, kad jūs gal ne pernelyg plačiai kalbėjote apie metodologiją savo darbe, apie parametrus, kurie bus naudojami vertinti valstybių situacijai ir e, taip pat e, tais atvejais, kai bus nustatytos korekcinės priemonės, kurias reikės valstybėms narėms įgyvendinti. Dar vienas elementas, kuris mums atrodo ypatingai svarbus, yra e, rekomendacijos valstybėms narėms, pavyzdžiui, kai, kuries, kai kurios valstybės narės, kurios išgyvena sunkumus, neturėtų būti laikomos atsakingos už tai, kad nesilaiko rekomendacijų. Aš norėčiau, kad į tai būtų atsižvelgta jūsų pranešime. Jūs e, kalbėjote apie valstybės, kurios viršyje tam tikrą e, įsipareigojimų nevykdymo e, ribą, e, bus, joms bus numatytas laikas, per kurį jos galėtų ištaisyti padėtį. Aš norėčiau, kad jūs apie tai konkrečiau pakalbėtumėte, paaiškintumėte labiau. Dėl reglamento, kuris skirtas valstybėms išgyvenančiams sunkumus prižiūrėti, manau, kad reikėtų e, kaip galima geriau apibrėžti rimtus sunkumus, e, pateikti kuo iškesnį apibrėžimą, kad e, taip pat reikėtų žinoti, kokie yra kriterijai, kaip jie bus parinkti. Ir taip pat norėčiau, kad pasiūlyti, kad tikrai būtų sukurtas fondas, kuris leistų investuoti in, į infrastruktūrą. Taip pat e, norėčiau pateikti pasiūlymą, kad ministrų taryba galėtų e, tarti savo žodį dėl komisijos rekomendacijų ir vertinimų. Ir e, taip pat man įdomu, yra, kokia yra manevro laisvė diskusijose tarp komisijos ir tarybos e, ir parlamento e, bei tarybos dėl e, reglamentų. E, dėl, pavyzdžiui, naujosios sutarties nuostatų pergėlimo į reglamentą, ar ta sutartis tebėra aktuali šiame kontekste, taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę e, dėl šio dalyko. And... Uh, Labai ačiū. Toliau. Žankarlo Žeržeti. Jis yra Italijos biudžeto komiteto pirmininkės. Grazie, signor Presidente. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti keletą pastabų dėl Europinio semestro iš Italijos patirties. Aš manau, kad tai yra gera priemonė, naudinga priemonė. Tačiau ji tikriausiai nesugebės atsižvelgti į tikrovę, į, nes tikrovė juk yra tokia. Vis atsiranda kažkokių naujų dalykų, kurie tarsi sujaukia viską, kas buvo priimta anksčiau. Pateiksiu, pateiksiu Italijos pavyzdį. Mes turėjome stabilumo ir konvergencijos planą, kuris buvo patvirtintas praėjusiu metu pavasarį, tačiau jis tarsi buvo apverstas aukštin, aukštin kojom dėl to, kad reikia vykdyti naują politiką. E, ir tą politiką reikia vykdyti ne tik dėl to, kad grėsia sankcijos, bet e, dėl to, kaip yra vertinamos rinkos, ypač finansų rinka vertinama e, ir vertinamos netgi Vokietijos obligacijos. Taigi, atsižvelgiant į tą situaciją, mūsų vyriausybė reikėjo imtis tam tikrų veiksmų. Ir mes turėtume vis tik suvokti, kad didžiausias įvertinimas yra būtent tas finansinių rinkų įvertinimas ir tų reitingo agentūrų įvertinimas. To nereiktų pamiršti. Italija per šiuos metus tikrai daug nuveikė biudžeto drausmės rytyje, mes ir toliau dedame pastangus, pastangas, nes. E, iš tiesų mūsų įsiskolinimas yra didelis. Artimiausių metų mes priimsime konstitucijos reformą ir siekdami biudžeto pusiausviros mes e, toje konstitucijoje turėsime tam tikras konkrečias e, nuostatas dėl biudžeto. Tačiau vis tik aš norėčiau, kad jūs paaiškintumėte, ką jūs turite omenyje, kai kalbate apie e, priežiūros priemonę, kuri prižiūrės nacionalinių parlamentų biudžeto balansą? Ar tai bus kažkokia nepriklausoma institucija, kuri tą darys? E, kalbant apie griežtą biudžeto drausmę, man atrodo visiems aišku, ką tai reiškia, tačiau kalbant apie ekonomikos augimą, kiekvienas iš mūsų matyt E, skirtingai įsivaizduoja, kas tai yra, nes mūsų visų valstybių narių e, ekonomikos yra labai skirtingos ir čia bus sunku numatyti kažkokį standartą. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, kalbant apie kreditus, yra tam tikros taisyklės, tam tikros nuostatos dėl tam tikrų kreditų sistemų, tačiau kitose valstybėse narėse, kurios naudojasi kita kreditų e, sistema, tos taisyklės negalėtų galvo, e, galioti, nes, pažiūrėjau, anglų saksų sistema yra kitokia negu kuri taikoma Italijoje. Thank you, uh... Dėkoju. Dabar Taviroivas iš Estijos, jis yra ES e reikalų komiteto pirmininkas. Tomide Harrad. Dėkoju, ponė pirmininkė. Buvo pasakyta, kad Suomija yra ta valstybė narė, kuri visuomet laikėsi kriterijų. Tačiau ne tik Suomija, bet ir Estija, Luksemburgas ir Švedija yra tokios valstybės. Nors Švedija nėra įvedusi euro, tačiau nepaisant to visos šitos valstybės visuomet laikėsi kriterijų. Nežinau, kaip jums atrodo, bet 4 iš 27 valstybių narių tai yra tikrai mažas skaičius. Ir šių valstybių narių patirtis rodo, kad tik Taip mes galime vystyti tvarę ekonomikos politiką ir tik tai tokiu būdu galima pasiekti didžiulio ūkio augimo. Mes nemokame e, praeities skolų, mes turime būti drausmingi, nesvarbu ar esame turtingi ar nesame tokie turtingi. Ir turime tiksliai skaičiuoti savo pinigus, ypač kai kalbame apie mokesčių mokėtojų lėšas. E, Europos Sąjungoje yra tokia valstybė, e, kurioje BVP yra 30 kartų didesnis, e, e, o atlyginimai tik 2 ar 3 kartus yra didinami. Ar tokia politika yra tvari? E, tikriausiai ne, tačiau dauguma politikų sako, kad neįmanoma daryti kitaip. Praėjusį ketvirtadienį Estijoje buvo priimti tam tikri sprendimai ir E, praėjusią ketvirtadienį, ketvirtadienį mes prieimėme sprendimą dėl pagalbos e, kitai valstybei nariai. Mes turime taip pat kalbėti apie priemonės, e, kurios galios ne tik šiandien, bet ir ateityje. Pavyzdžiui, struktūrinės reformos, jos turi būti atliktos dabar. Mūsų rinkėjai mus geriau supranta sunkiais laikais. Kiekviena valstybė narė yra skirtinga, mes negalime šimtų procentų perkelti vienai valstybei narė kitos valstybės narės e, patirti. Tačiau e, kai biudžetas yra subalansuotas ir kai mokesčių e, sistema yra paprasta, kai galioja mažai taisyklių, tai tuomet valstybei sekasi gerai. Yra daug valstybių narių, kurios atrado kažkokių uh, E, naujų lėšų, e, kai pritaikė naujas taisyklės be išimčių. Taigi apie tai turėtume pagalvoti. Dėkoju. Dabar vėlgi keliaujame į Suomiją. Kimo Sasi yra finansų komiteto pirmininkas. Prašau. E, Ačiū. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai. Valstybės skolos krizė ES tikrai yra liūdna istorija. Priežastis ta, kad buvo sukurtas neteisingas Kenzio teorija pagrystas pelnas ir politikai e, nepakankamai rimtai įvertino visas problemas ir mes atsidūrėme krizėje. Taigi, vadinasi, E, ir atsirado labai daug rimtų problemų. Pagrindinės iš jų yra dvi. Pirmiausia, nėra e, sukurtos teisingos palūkanų normos skirtingose valstybėse narėse. Graikija jau 2008 metais palūkanų norma turėjo būti bent 8 procentai. Ir aš dabar manau, kad mes stengiamės e, daryti spaudimą palūkanų normoms ir tolimesnėje perspektyvoje tai nepasiteisins. Tai galbūt yra naudinga dabar, bet didelė rizika kyla ateičiai. Dabar jeigu pažiūrėtumėm į komisijos darbą, kai buvo galvojama apie euroobligacijų sukūrimą ir mažų palūkanų normų visoms valstybėms nustatymą, nerealistiškas toks mąstymas buvo. Tai e, gali būti moralinio pavojų šaltinis. Dėl to gali atsirasti labai daug sunkumų. Aš manau, kad Europos komisija nesupranta, e, kokia yra problemos esmė. Kitas dalykas - jokingas pasiūlymas iš komisijos kad Europoje turėtų būti sukurta bendra e, kredito reitingavimo agentūra. Aš įsivaizduoju, kad valdyba tokios agentūros būtų Europos komisija ir tada ten būtų balsuojama, e, kokie rodikliai bus Graikijai duodami ir kitiems. E, žiūrėkime realybėje akis ir negyvenkim savo vaizduotėje tik tai. Kitas dalykas prekybos deficitas ir e, mokėjimų balansas skirtingose eurozonos valstybėse. Nėra įspėjimo signalų iš ankstinių. O paskui Europos centrinis bankas duoda pinigų arba ES perveda pinigus iš vienos valstybės kitai ir jokių įspėjimo signalų nėra. Reikia rasti sistemą, pagal kurią nebūtų duodami pinigai, jeigu e, mokėjimų balansas vienoje ir kitoje šalyje nėra sutvarkytas. Taigi pradėkim krizę spręsti iš esmės. Nestenkime tik tai visą laiką bėgti iš paskos ir desperatiškai imtis kažkokiu tai gelbėjimo priemoniu Tačiau vis tik reikia pasakyti, kad pasiūlymai dėl biudžeto kontrolės ir valstybių esančių ypatingai sudėtingoje būklėje e, sprend, sunkumų sprendimas e, yra e, daromas teisinga kryptimi. Jeigu viena ar kita sistema nepasiteisina, tai reikia kažką keisti, galbūt biurokratiškai tai skamba, bet tai yra žingsnis į priekį. Mūsųgi tikslas E, sustiprinti Europos stabilumą, eurozonos ir visos ES stabilumą. Galiu pasakyti, kad Suomijoje yra sukurta labai gera sistema. Yra e, ketverių metų biudžeto mechanizmas ir mes e, labai rimtai rūpinamės, kad po ketverių metų valstybės ekonomikoje būtų išlaikytas pakankamai padarus balansas. Todėl sprendimai turi būti primami laiku, nevėluojant, kad uh, E, būtų galima pasirūpinti savo paties ekonomiką. O dabar, jeigu pažiūrėtumėm į komisiją, nors ji yra labai biuro, e, biurokratiška ir resursai riboti, vis tik reikia šitą daryti. Komisija turi nustatyti aiškius prioritetus. Ir jeigu, pavyzdžiui, pažiūrėtumėm į skirtingas valstybės, pavyzdžiui, ta šalis, kuriuose nėra deficito, Tai e, gali būti viskas e, priimtina, Europos komisija e, toms valstybėms neskiria daug dėmesio, o kitose šalise, kur yra mažesnis kredito reitingavimas ir biudžeto problemos didesnės, Europos komisija dirba kur kas daugiau. Taigi reikėtų pagalvoti apie nacionalinio biudžeto įgaliojimus ir Europos komisijos įgaliojimus. Ir tada mes rasim teisingus problemų sprendimus. Labai svarbu, kad mes suprastume, kas priklauso nacionaliniai erdvėjai, kas priklauso Europos erdvėjai. Ir e, jau buvo pasakyta, 0,5 e, procentų skaičius nustatytas. Kaip mes tą suskaičiuosime? Atrodo, kad kriterijų nustatymas yra pasaka be galo. Bet e, reikėtų bent jau apytiksliai įsivaizduoti, kurią kryptimį einam ir bent jau kažkas ES turi suprasti, kas bus su šalimi, kuri netenkina kriterijų. Valstybės, e, kurios uh, turi 1 procento deficitą, sakykime, turėtų žinoti, kad jeigu susitvarkysit savo reikalus, tai nebereikės tokios didelės stebėsenos. Tačiau galima pasakyti, kad visuomet yra gerai padiskutuoti ir išklausyti komisijos patarimų, nes ten yra sukaupta daug gerų ekonomi, ekonomistų žinių ir kompetencijos. Ačiū. Right, uh, and, and the... uh, dėkoju paskutinis. Kalbėtojas yra Slovenijos atstovas, Monsčelį, finansų komiteto pirmininkas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad galiu e, pristatyti savo nuomonę dėl ekonominės fiskalinės politikos, išklausyti kitų nacionalinių parlamentų atstovų. Dėl Slovenijos noriu pasakyti, kad mes e, buvome ilgą laiką viena iš sėkmingos ekonomikos politikos šalių, turėjome E, sėkmingai tvarkėmės su viešaisiais finansais ir mūsų e, valstybės skola buvo labai nedidelė, bet paskutiniai metai krizė ir galbūt mes nukentėjome dar labiau negu kitos šalys. Ir e, pirmiausiai reikia pasakyti, kad mūsų valstybės skola padvigubėjo, bet vis tiek mes dar vykdome Maastrichto kriterijų. Ir deficitas padidėjo. Dabar mūsų vyriausybė yra parengusi programą, kuris skirta valstybės finansams konsoliduoti 2012 metais bus e, užtikrinta, kad deficitas biudžeto neviršys 3 procentų ir valstybės skola e, atitinkamai sumažės ir e, tai bus įmanoma padaryti prieimus atitinkamus e, įstatymo pakeitimus. Mes taip pat įgyvendame taupimo planą ir patvirtinę esame priemonės konkurencingumui mūsų sustiprinti fiskalinės priemonės, pavyzdžiui, mokesčius mažini, mažinsime pajamų, bankų sistema turi galvoti. Turime galvoti, kaip skatinti bankus skolinti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kas svarbu, ką reikėtų dar paminėti. Tai galbūt ir kitoms valstybėms narėms svarbu. Tai yra taip vadinama auksinė fiskalinė taisyklė ji bus įrašyta į mūsų konstituciją, bet tai e, kelia keletą klausimų. Pavyzdžiui, kaip išdėstyti konstitucijos tekste reikalavimą dėl auksnės taisyklės Vokietija, Šveicarija, JAV turi atitinkamas tai, auksinės taisyklės, tačiau e, apibrėžimai yra skirtingi kadangi nurodomos skirtingos ribos deficito. Šveicarijos, Vokietijos apibrėžimai yra panašus, tačiau manau, kad anksčiau ar vėliau mes turėsime e, bendriau apibrėžti auksinę taisyklę visoms valstybėms narėms. Kitas klausimas, kuris išiškėjo ir iš jūsų čia galbūt reikėtų patarimo nuomonės. Tai yra e, dalykas, kad pinigų sąjunga ne vienintelis terminas ar idėja. Fiskalinė sąjunga taip pat e, dažnai yra minima, nors e, susilaukia šis terminas šį idėją kur kas daugiau skepticizmo. E, galbūt reikėtų apibriežti fiskalinę e, sąjungą. Mes jau bandėme ES tą keletą kartų padaryti. Uh, E, bandydami derinti pelno mokesčio bazę, PVM sistemą. Slovenija ir kitos šalis mano, kad tie klausimai yra svarbus. Dėkoju. Buvo numatyta, kad aš trumpai apibendrinsiu diskusiją, bet buvo pateikta konkrečiai pranešėjams klausimų, tai aš siūlyčiau pirmiausia jiems trumpai suteikti žodį, kad jie uh, atsakytų į klausimus, kurie susijęs su atitinkamais jų pranešimais, o aš pabandysiu atsakyti į likusius klausimus bendresnio pobūdžio. Elisa, e, prancūzai pateikė e, jums labai konkrečių klausimų. Ačiū, kalbėsiu angliškai, kad greičiau būtų. Bandysiu e, paminėti du ar tris klausimus, kurie susijęs su mano pranešimu. Buvo paminėta realios konvergencijos problema, buvo keliamas klausimas, kaip sukurti sąlygas e, dirbant su struktūriniu deficitu. Manau, kad tai labai rimta problema, e, metodologiniu požiūriu labai svarbi. Ir manau, kad reikės mums e, parengti tam tikrą bendrą poziciją dėl uh, šio dalyko. Galbūt e, makroekonominiai disbalansai, netolygumai, šis e, aspektas atsirado patvirtinus šešių priemonių paketą, jis naujas. Galbūt tai mums leis e, geriau suprasti, kiek vidaus rinka eurozonos viduje sukuria skirtingas sąlygas, taip pat ir Euros, Euros, Europos Sąjungoje. Manau, kad turime į tai įsigilinti, labai svarbu mums suprasti, kodėl, pavyzdžiui, Švedija, Niderlandai, Vokietija, Luksemburgas e, turi labai didelį perviršį, o 20 šalių nuolat e, turi deficitą ir kai, kuris, e, kai kurių deficitas yra nepaprastai didelis. Taigi reikėtų pasižiūrėti, kokios yra e, priežastys, kad bendra rinka skirtingai funkcionuoja, turi skirtingą poveikį. Taip pat E, reikia nepamiršti, kad nacionalinės politikos poveikis kaimynams e, gali būti svarbus. Mes dabar turime bendrą bazę parengti, turime kalendorių ir aš e, reaguoju pirmąjį klausimą. Metinės augimo apžvalgos paskelbimas taip pat makroekonominio disbalanso ataskaita yra paskelbėm anksčiau, negu kad komisija ir taryba paskelbė pasiūlymus dėl Europos semestro, dėl atskirų valstybių narių. Valstybės narės vėliau turi pakankamai laiko. Mes turime, siūlome pakeisti e, rūpiučio 15 biudžeto plano projektui pateikti į 30 rugsėjo. Taigi nuo 30 rūpiučio iki 30 rugsėjo būtų laikas dialogui, e, problemams e, nagrinėti, įsigilinti planus, kurias pateikė skirtingos šalis. O komisija iki lapkričio 30 turėtų pateikti nuomonę dėl biudžeto plano ir tokiu būdu e, komisijos automatinės kritikos galimybė būtų apribojama. Po dviejų savaičių reikėtų tada rimtai padaryti pareiškimą dėl valstybių narių atskirai situacijos. Galiu dabar detaliai apie pasiūlymus nekalbėsiu. Paskutinis dalykas - išpirkimo fondas, taip vadinamas, ir stabilumo obligacijos. Parlamentas labai aiškiai yra pasisakęs dėl šių dalykų. Yra patvirtintos rezoliucijos kaip reakcija į fiskalinį susitarimą parlamentas buvo tik tai stebėtojas e, derantis, ne bendro e, sprendimo procedūros dalyvis. Ir e, parlamento didžiausios frakcijos ir kitos patvirtino rezoliuciją, kuriame prašoma, kad komisija užtikrintų tolesnį uh, E, koordinavimą patvirtintų e, tvarkaraščius, pavyzdžiui, dėl e, skolos obligacijų, emisijų, taip pat dėl stabilumo obligacijų prašoma paskelbti žalėje knygą nes šiaip ne viskas, kas yra planuojama, yra suderinta tarpusavyje ir parlamentas kaip tik, e, ne viskas suderinta su Europos stabilumo mechanizmu ir parlamentas norėtų, kad tai būtų padaryta. E, dabar aš negaliu e, labai išsamei atsakyti į klausimus, kurie man tiesiogiai pateikti kaip pranešėjai, bet galiu uh, Mielai privačiai vėliau e, jums atsakyti, jeigu turėtume daugiau laiko, aš galėčiau pateikti daugiau detalių tiems, kurie norėtų e, sužinoti daugiau apie pasiūlymus. E, Poniai Herkens atsakysiu, kad socialiniai aplinkosaugos tvarumo dalykai yra labai svarbus, juos žiūrima makroekonominio disbalanso ataskaitose. Aš bandau užtikrinti, kad dviejų e, priemonių pakete būtų užtikrintas nuoseklumas. Ačiū. Ačiū. Teoriškai laikas jau baigėsi. Todėl Žan Polis labai trumpai. Merci. Euh, Dėkoju. Pirmiausia, bendrai e, pakomentuosiu. Buvo išsakytos nuomonės apie e, tai, kas yra nuveikta. Aš gerbiu visas nuomonės, Bet Europos parlamentas jokių būdų nenori perimti nacionalinių parlamentų įgaliojimų. Mūsų tikslas - Europos lygmenių priimti sprendimus, kurie yra aktualūs visai ES ir užtikrinti demokratinę kontrolę. Daugiau nieko mes nenorim padaryti, tik tiek. E, o visą kitą mes paliekam nacionaliniai e, sričiai. Kolegiai iš Belgijos, kuri labai tikslų klausimą pateikė susijusiu su mano pranešimu, norėčiau atsakyti štai ką. Aš e, mačiau, girdėjau jūsų nuomonę, kad e, valstybės, kurios laikėsi visų rekomendacijų, turėtų būti už nieką neatsakingos. Bet e, mes turėtume apgalvoti apie valstybės ir ES demokratiškumo lygį. Kaip mes galėtume pasiekti tą situaciją, apie kurią jūs kalbėjome, kalbėjote. Čia nėra e, stebuklingos lasdelės. Kitas dalykas - gelbėjimo situacija E, Junktinės Amerikos valstijose privačios bendrovės, pavyzdžiui, e, e, apsėmė konkrečius padarinius. Pavyzdžiui, buvo užšaldyta terminai, buvo užšaldytas reitingavimas susijęs su palūkanų norma. Palūkanų normos užšaldymas taip pat buvo pritaikytas Mes puikiai žinome, kad Graikijos atveju e, skolos e, pasiskirstimas e, ir palūkanų normų skirtumai sukelia daugiausiai sunkumų, apie kuriuos yra kalbama dėrybose. Taip pat buvo pateiktas klausimas, kad reikėtų geriau apibriežti didelius sunkumus. E, mes visi kolektyviai galim tai nuspręsti. Gal būtų geriau, jeigu mes tai aiškiau apibrieštume, bet nebus lengva tą padaryti. Todėl aš pats e, ir e, kreipiuosi Europos komisiją ir tarybą, kad ten būtų rastas racionalus sprendimas. Bet šiandien apibriežti didelius sunkumus būtų gana sunku. Kitas dalykas judėjimo laisvė, manevravimo laisvė, man atrodo, dabar yra labai apribota ir krizės metu e, diskusijos ir darybos tarp parlamento ir tarybos vyksta gana sudėtingai, nes taryba dažnai turi bendrą tvirtą poziciją ir e, tuo atitinkamu metu pirmininkaujantį valstybę stengiasi suderinti poziciją su valstybėmis narėmis. Europos parlamentas e, dažniausiai, ne visada, bet dažniausiai taip pat turi savo ruoštų vieningą poziciją. E, kokia yra prasmė tos finansinės drausmės susitarimo. Aš kaip prancūzas galiu pasakyti, kad e, viskas, kas yra surašyta toje sutartyje, galėjo būti įrašyta į e, žmogaus teisų hartiją. Įsiviršau į jas teisės aktus ir tai būtų galima padaryti nekeičiant nei vienų, nei kitų. Right, I know you really don't want to hear from me. I... Aš žinau, kad jau nebenorite manęs klausyti, taigi suteiksiu žodį ponui e, Kreiniai. Norėčiau atsakyti keletą klausimų. Pirmasis buvo dėl vidutinio laiko tarpio biudžeto ir stabilumo programos. Ar jos yra tarpusavėje susijusios? Vi, vidutinio laiko tarpio biudžetas atspindi stabilumo programą. Stabilumo programa parodo, kada valstybei nariai reikia kažkokių papildomų priemonių, o vidutinio e, laikotarpio biudžetas tai yra toks dalykas, kurį e, Austrijos parlamentas patvirtina kiekvienais metais pavasarį ir mes kol kas savo šalyje dar diskutuojame dėl stabilumo programos, bet aišku, vidutinio laikotarpio biudžetas turi atspindėti tas priemonės, kurios taikomos pagal stabilumo programą. E, Toliau klausimas. E, Dėl to, kad ekonomikos augimas 2009 metais sumažėjo 3,8 procentais. E, e, šiemet mūsų ūkio augimas bus apie 3 procentus, tai reiškia mes atitiksime Maastrichto kriterijus. Mūsų stabilumo e, programa E, turi neigiamą poveikį ekonomikai, kalbant apie 0,5 procentus BVP kasmet. Ta stabilumo programa galios iki 2016 metų. Į klausimą, kas yra struktūrinis deficitas, galėčiau atsakyti, kad e, vienas Vokietijos ekonominių tyrimų institutas e, suskaičiavo apie 60 įvairių e, apibrėžčių, kas tai galėtų būti, kalbant apie Vokietiją, e, o kalbant apie Europos Sąjungą nėra dar tų apibrėžčių rasta, o skirtumas tų struktūrinių deficitų yra 2 procentai. Taigi iš tiesų tas klausimas, kas yra struktūrinis deficitas, nėra aiškus ir e, manau, kad šiuo metu nereikia labai rimtai žiūrėti į tai, kas yra kalbama apie struktūrinį deficitą, nes jeigu, jeigu mes kalbame apie 1 procentą BVP, tai jūs esate arti tikslo. Jeigu kalbėsime apie pridėtinės vertės mokestį, pavyzdžiui, 10 procentų PVM jūs mokėsite už pieną mano šalyje, E, bet pavyzdžiui, jeigu jūs prekiausite akcijomis, jūs nemokėsite jokio PVM. Taigi yra toks klausimas, kas yra blogai su pienu ir kodėl akcijos yra toks geras dalykas, kad jos yra neapmokestinamos. E, taigi tai yra klausimas Ir dėl to dauguma žmonių sako, yra labai gerai, kad mes turime skirtingas mokesčių sistemas, galbūt vyksta konkurencingumas dėl mokesčių, tačiau e, jeigu mes kalbame apie vieną procentą, vieno procento skirtumą, tai, tai tuomet mes turime kalbėti, kad galbūt vienas procentas kompanijom nieko nereiškia, bet žmonėm reiškia jis labai daug. Taigi mes turime galvoti, ar mes norime siekti e, gerovės. Ačiū. Right, O dabar liko dvi minutės kitiems 300 klausimų. Keletas momentų, kurie išiškėjo. Pirmiausia, daug kas kalbėjo apie augimą, konkurencingumą, bendrosios rinkos sukūrimą iki galo ir apie atitinkamas priemonės. E, buvo patvirtintos e, priemonės dėl e, šiems dalykams dėl rizikos kapitalo, dėl socialinių priemonių ir mes tikimės, kad kitas priemonės paspartintai patvirtinsime. Dar noriu priminti, kad buvo, yra kalbama apie konkurencingumą, bendrą rinką, E, šešių priemonių pakete, naujoje sutartyje ir Europlus susitarime. Projektinės obligacijos planuojamos, jos viena iš minčių yra pasinaudoti EIB, investicijų banko arba ES biudžetu, pasižiūrėti, kiek lėšų bus galima skirti, tai e, yra atviras klausimas, probleminis ir sieksime greito susitarimo. E, dar vienas dalykas - finansinių sandorių mokestis. E, siūloma tokio pavadinimo laikytis, o ne e, finansinės veiklos mokesčio, ne tokio apibrėžimo. Galbūt laikui bėgant mes apimsime ir daugiau veiklos aspektų, bet pirmiausia pasižiūrėkime, kaip uh, E, mums seksis dirbti. Kai kas sakė, kad nereglamentuojamas e, finansų sektorius. Aš e, nagrinėjau 29 priemonės, manau, kad daugiau negu pakanka. Kalbama apie makroprudencinės politikos re, e, koordinavimą, tai yra susijęs su reglamentu dėl kapitalo pakankamumo, mes turėtume uh, išvengti tokių situacijų pritaikę uh, naują teisės aktą, kaip kad buvo Airijoje ar uh, panašiai. Turėtume galvoti apie ekonominį dialogą ir pasakyti, kad tiek Vengrija, tiek Belgija yra su ta, sutikusios atvykti į komitetą. Uh, tai nėra kažkoks šaukimas, yra tik tai pasiūlymas paaiškinti, ypač jeigu komisijos e, sprendimas netinka, tai yra e, ir viešumo elementas, ir galimybė paaiškinti, kas yra daroma, kad būtų ištaisytos klaidos. Man atrodo, kad mes ES mastu e, išgirsti dėl to, kad mes visi bendrai mokame ir už tai turime sulaukti e, pritarimo iš visos ES visuomenės, kaip ir iš atskirų valstybių narių. Dar sureaguosiu į tai, ką sakė kolega iš Suomijos dėl palūkanų normų. Labai gerai suprantu, koks yra moralinio pavojaus argumentas, tačiau e, yra tam tikros programos, e, priemonės ir kai kas galvoja, kad labai daug mokama už buvusias klaidas. Jeigu mes E, ir toliau vadovausimės panašia filosofija ir galvosime apie e, didelės palūkanų normas, tai mes tik tai toliau maitinsime krizę. Sakoma, kad 20 procentų yra tvarus lygis, tai e, aš nežinau, ar iš tikrųjų galima apie tai kalbėti. Dėl biudžeto drausmės reikia galvoti ir apie tai, kaip obligacijos padės spręsti problemas ir ar bus dalyvaujama tik pirmajame etape ir ar antrame. E, pranešimuose apie tai bus kalbama. Manau, kad e, diskusija buvo išsakyta viena labai gera mintis. Mums e, reikia turėti daugiau Europos, bet turime ir laikų užsitikrinti tos daugiau Europos ir taip pat laiku pritaikyti geras priemonės. Tai tiek pasakysiu, daugiau galėčiau, bet nebeturiu uh, laiko. Pas, priminsiu, kad 7 valandą narių restorane vyks vakarienė. Pirmininkas Martinas Šulcas uh, pasisakys per ją, o rytoj 9 valandą pradėsime uh, dirbti ir svarstysime sutartį dėl ekonominės ir pinigų sąjungos. Ir taip pat minėsime kitus aspektus susijusius su šios dienos diskusija. Dėkoju ir taip pat pirmininkė dėkoja vertėjams. If, if you want to hang around and be shown where the members' dining room is. Jeigu nežinote, kur yra narių restoranas, tai pabūkite salėje, mes jums parodysime, nuvesime.